Ευχαριστώ. Επιθυμώ να καλωσορίσω στην αίθουσα τον Μακαρίτης. Ačiū labai. Norėčiau dabar pasveikinti arkivyskupą e, Portugalijos arkivyskupą ir kitus e, viskupų konferencijos atstovus, jeigu esate čia, tai sveikiname jūs su ekscelencija. eminenciją norėčiau pasveikinti salėje ir taip pat norėtume pareikšti savo užuojautą dėl situacijos Madeiroje, kurią pastarosiomis dienomis ištiko gaivalinė nelaimė ir mes savo mintis esame su Madeiros gyventojais.